witam serdecznie panie i panowie bardzo proszę kto opuszcza salę o opuszczenie. laba diena ponios ir ponai gerbiami kolegos išeinančius prašyčiau tyliai palikti šią salę. O dabar pradėsime nagrinėti numatytą darbo tarkis klausimą Europos komisijos deklaraciją dėl komisijos sažiningumų iš Europos komisijos generalinio sekretoriaus skirimo. Pirmiausia, kalbės Europos komisijos vardu ponas komisaras Oettinger. Žodis jums prašau. Pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai.